Labas rytas, mėly kolegos. Pirmas darbo atvarkės punktas šiandien yra komisijos pareiškimas dėl Europos parlamento rinkimų 2014 metais. Noriu priminti nariams, kad šioms diskusijoms netaikoma procedūra, prašau žodžio. Ir iš karto suteikiu žodį komisarui šiame metai. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Parla... Rinkimai į Europos parlamentą visuomet yra labai reikšmingas momentas ES ir 2014 metų rinkimai vyks ypač kritiniu momentu. Komisija visuomet rėmė visas pastangas sustiprinti parlamento legitimumą. Tai tarnauja ne vien tik tai visų ES institucijų interesams, bet svarbiausia visų ES piliečių interesams. Jų tiesioginis atstovavimas yra lab, lemiamas momentas užtikrinant ES veiksmų legitimumą. Ko mums reikia e, šiandien labiau nei bet kada, tai reikia paneuropinių diskusijų ir geresnio supratimo, kas yra pasakyta ant kortos reikia, reikia didesnio rinkėjų aktyvumo ir tiesioginio ryšio tarp rinkimų rezultato ir vadovavimo komisijai. Ir rugsėjo mėnesio pareiškime komisijos pirmininkas Baroso paragino Europos politinės partijas par pateikti savo kandidatus į komisijos pirmininko postą per 2014 m. Europos parlamento rinkimus. E, partijų įsipareigojimas žengti šį žingsnį dar labiau sustiprintų Europinę dimenciją šiuose rinkimuose. Tai galima padaryti be sutarties pakeitimų, kaip sutartie yra pasakyta Europos vadovų taryba siūlydama Europos parlamentui kandidatą į Europos komisijos pirmininką turi atsižvelgti į rinkimų Europos parlamentą rezultatus. Taigi, tai yra tai, kas turi būti nedelsiant įgyvendinta. Dabar dėl lyčių lygybės pusiausviros. Kaip jūs žinote, komisija pasisako labai aktyviai už lyčių lygybę. Jūsų kreipimasis užtikrinti lyčių lygybę e, kitoje kolegijoje skirtas pirmininkui ir jūs aišku suprasite, kad ne ši komisija turi aptarinėti kitos komisijos veiksmus. Dabar dėl konkrečių mm, rinkimų 2014 metais datų Europos parlamentą e, būtų negerai, jeigu tai neigiamai paveiktų rinkėjų aktyvumą. Jeigu taryba priimtų sprendimą pasiūlydama kitokią datą e, rinkimams Europos parlamentą, reglamentą, tai taryba ir parlamentas, su kuriuo turi būti konsultuojamasi pagal 96 metų rinkiminius teisės aktus, turi būti užtikrinta, kad aiškumas būtų garantuotas kaip galima anksčiau. Reikia stipresnės politinės sąjungos su didesniu politiniu atskaitomybė ir sprendimų legitimumu, um, kai sprendimai prieimami europinių lygmenių. Taigi visa tai turi būti visų diskusijų dėl ES ateities centras. Šio parlamento vaidmuo yra lemiamos svarbos šiame kontekste. Ačiū. Grazie, komisario. Ačiū komisijos nariui. Dabar frakcijų vardu kalbės kolegos, pirmiausia, PP frakcijos atstovas ponas Kazinė, dvi minutės. Si, grazie, signora Presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Rezoliucijos projektas, dėl kurio šiandieną balsuosime, e, kaip ponas komisijos narys sakė, e, ir atspindi tris punktus. Pirmiausia, tai, kad rinkimų data turėtų būti paankstinta. E, Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad komisija dar e, vasaros per, e, atostogų pabaigos metu užbaigtų visus savo darbus. Bus įvertinta, ar tai yra įmanoma. Ir taip, tą ir pasakė komisijos narys. Jis teisingai pasakė, kad dėl tokios datos aktyvų, rinkėjų aktyvumas bus didesnis. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad partijos nebūtinai partinės šeimos, politinės šeimos, taigi konkrečiai partijos turės galimybę tokiu atveju atkreipti dėmesį į tai, kad kad bus galima e, pareikšti, koks, kas galėtų būti e, komisijos pirmininkas. Tai yra politiškai labai svarbu, kad e, mūsų piliečiai žinotų, turėtų visą informaciją. Taip pat svarbu yra tai, kad prieš rinkimus į Europos parlamentą kalbama ne tik tai apie europietiškuosius dalykus ir europinius klausimus. Labai dažnai yra į, į tas diskusijas įtraukiami ir nacionaliniai elementai. Tad labai svarbu, E, apie tai kalbėti, e, juk piliečiai yra įsitikinę, kad jų balsas yra labai, e, turi būti įsitikinę, kad jų balsas yra svarbus renkant Europos parlamentą. Ir e, tai, kad būtų galima, tas faktas, kad būtų galima iš anksto žinoti pirmin, e, komisijos pirmininko kandidatūrą, būtų tikrai labai svarbus žingsnis nauja linkme. Mūsų krizė parodė, kad e, E, vėlgi iškyla tas klausimas, ar piliečiai nori daugiau ar mažiau Europos. Ir dabar piliečiai įgys galimybę patys nuspręsti, kokia Europos vyriausybė turėtų būti, kas turėtų būti komisijos pirmininkas. Tai yra labai svarbu. Trečias punktas yra komisijos sudėtis. Ir galbūt būtų gerai ateityje remiantis tam tikromis kvotomis, e, nustatant e, komisarų skaičių, tuos komisarus skirti iš e, parlamentarų tarpo. Tad mano nuomonė reikėtų paremti šią rezoliuciją. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Guatieri. Trys minutės. Grazie, prezidente. Dėkoju, Pone pirmininkė, dabartinė krizė yra ne tik ekonominė krizė, ji taip pat yra ir politinė krizė. Ir ji yra susijusi su tokiu prieštaravimu, kad iš vienos pusės uh, vyrauja nacionalinė politika, tačiau iš kitos pusės reikia turėti, mums reikia Europos vyriausybės, vyriausybės, kuri remtųsi ES institucijomis ir kuri e, būtų teisėta demokratinėme lygmenyje. Todėl ši rezoliucija, dėl kurios mes balsuosime, yra labai e, svarbi. Man labai gaila, aš atsiprašau, truputį uždusau. E, ir norėčiau jūsų paprašyti, kad leistumėte man kalbėti po kito kalbėtojo. Gerai, sako pirmininkė, dabar suteiksiu žodį ponui Daf, kuris kalbės Alde frakcijos vardu. Politinės partijos dažnai kalba apie tai, kad nėra ryšio su nacionalinėmis demokratijomis mes turime pakeisti savo europin, europinės politinės partijas taip, kad jos dirbtų kaip jos galėtų organizuoti realias kampanijas, kad galėtų e, priimti politinius sprendimus ir tokiu būdu laimėti rinkėjų balsus. Ir toks procesas tarsi prasideda, ypač raginant politinės partijas, politinių partijų šeimas prisimti atsakomybę, kuriant labiau federalis, federalistinės ES demokratiją. Partijų kandidatų į komisijos pirmininko postą paskelbimas ir taip pat komisijos e, narių paskelbimas būtų logiškas dalykas, remiantis Lisabonos sutartimi, pagal kurią Europos parlamentas turėtų rinkti pono Baroso e, įpėdinį. Todėl yra labai svarbu, kad būtų paskeltos tos pavardės, tokiu būdu rinkiminė kampanija taptų asmeniškesnė ir galbūt ir dramatiškesnė, ji labiau sudomintų visuomenę. Tokiu būdu būtų galima rinkiminės kovos metu e, diskutuoti apie aktualius klausimus, tokius kaip pavyzdžiui lyčių lygybė ir komisijos e, stiprumas, taip pat kalbėti apie kitus integracijos žingsnius bei biudžetą ir aišku apie ES narystę ir narių skaičių. 2014 metai būtų puikia galimybė pakeisti Europos demokratiją. Ir tą suvokia ir Europos parlamentas, mes dėl to prisiemame atsakomybę. Dėkoju uždėmesi. Grazie per il gruppo verde l'onorevole. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Hefner. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Europa nėra kažkokia struktūra. Europa tai yra demokratija. Nu, mūsų noras būti pačia stipriausia demokratija šiame pasaulyje. Ir jos esmė yra ta, jog bet kokia valdžia yra e, grindžiama piliečių valia. Mums reikia stiprių sprendimų, stiprių institucijų, tačiau labai svarbu, kad visa tai būtų grindžiama piliečių valia. Kuo labiau mums tai pavyks, tuo stipresnė bus ta mūsų kuriama demokratija. Šiandieną Labai svarbu rinkimus Europos parlamentą e, paversti e, stipresniu, e, didesnę galimybę prisimti atsakomybę ir priimti sprendimus politiniuose procesuose. Mūsų piliečiai turi turėti visas sąlygas spręsti įvairiausius politinius klausimus, kaip pavyzdžiui klausimą, iš kurgi tas ponas Baroso iš viso atėjo po e, rinkimų jisai tiesiog iššoko iš skribelės. E, niekas e, nežinojo, kaip jisai buvo paskirtas, kodėl jis buvo paskirtas. Būtent tokiu atveju mes galime pasakyti piliečiams, mes aiškiai norime parodyti, kokia yra formuojama politika, kokius jūs sprendimus priimate. Iki šiol taip nebuvo, nes iki šiol vykdavo procesai ir priimami sprendimai būdavo, į, kuriuos, į kuriems jie neturėdavo jokios įtakos. Uh, Mums reikia į šį procesą įtraukti visas politinės partijas, Europos rinkimus paversti tikrais europietiškais rinkimais, nepiknaudžiauti jais, o e, kandidatus į Europos parlamentą ir visus kitų į komisiją e, įtraukti į tikrai labai legitimius procesus. Mes turime padaryti taip, kad prie, dar prieš rinkimus piliečiams galėtume pasakyti, kas yra jų kandidatai į komisijos pirmininkus. Vienas tai yra pats svarbiausias postas ES struktūroje. Mes norime, kad e, būtų susi, susiformuotų politinės platformos, vyktų susitikimai su piliečiais, kad būtų vi, europietiškai vizijai suteiktas veidas. Uh, tai prisidėtų prie e, Europos patikimumo, legitimumo ir taip pat sustiprintų įvairių pozicijų derinimą. Ir mes norėtume, kad Europos komisijos pirmininkas ar pirmininkė būtų e, pasirenkama ar pasirenkamas iš tų e, kandidatų, kurie e, geriausiai pasirodė rinkimų į Europos parlamentą metu. Mes tikimės, kad ateityje e, bus e, komisijos nariai renkami iš parlamento e, narių tarpo ir kad mūsų piliečiai turėtų galimybę nuspręsti dėl komisijos sutėties ir taip sustiprintume Europos demokratiją. Grazie per il gruppo ECR, l'onorevole Fox. Ačiū atsar vardu, ponas Fox. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kasinį ir kolegas, kom, ko, kolegoms komitete už puikią rezoliuciją. Tikrai um, geri pasiūlymai čia su, sudėti. Mes visi sutinkame, kad reikia pagerinti procedūras kitiems Europos parlamento rinkimams. Reikia užtikrinti didesnį rinkėjų aktyvumą tuose rinkimuose. Aš e, remiu uh, Mm, pasiūlymus, kad reikia perkelti rinkimus iš birželio į gegužę 2014 metais. Tada būtų galima turėti daugiau laiko analizuoti komisijos pirmininko kandidatūrą. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, jeigu būtų surenkti rinkimai gegužę, būtų lengviau jos Europos parlamento rinkimus susiti su vietos rinkimais ir tai leisų sutaupyti e, mokesčių mokėtojų pinigų ir padidinti reikėjo aktyvumą. Aš taip pat džiaugiuosi tuo punktu, kur raginama, kad e, bent pusė komisijos narių narių o, turi būti iš Europos parlamento, kad tas punktas buvo išbrauktas komitete, nes tikrai neturėtumėm riboti e, piliečių galimybės pasirinkti, kas turi būti jų komisaras. Aš manau, kad tikrai komisijos nariai turi būti vyrai ir moteris, kurie yra talentingi, kurie yra paskirti tik tai pagal nuopelnus ir ne pagal nieką daugiau. Aš neremiu reikalavimo, kad Europos e, politinės partijos turėtų nurodyti, kurie turėtų būti kandidatai į komisijos pirmininko pareigas. Man atrodo, kad valstybės narės nuspręs, kas turėtų būti komisijos pirmininkas. Ir aš noriu užduoti tokį klausimą. Jeigu centro deš, dešinės partijos 2014 metais taryboje e, turės daugumą, ar jūs galvojate, kad jos paskirs socialistą, kaip, e, gal kaip, pavyzdžiui, Martiną Šulcą, kad jis būtų komisijos pirmininkas vien todėl, kad socialistinės partijos turės daugiau um, surinkę balsų nei EPP partijos Europinėse rinkimuose? rinkimuose. Man atrodo, taip nebus. Ir dėl tos priežasties e, mano frakcija negali paremti šios rezoliucijos. Grazie per il gruppo. Dėkoju. MT frakcijos vardu kalbės panas Agnijo. Atsiprašau, sako pirmininkė, mes negalime leisti jums pakelti mėlynosios kortelės, taip pat e, spontaniška procedūra neįmanoma. Taigi dabar ponas Anjo. E quindi eh, la parola all'onorevole Gualtieri. Pono Anjo nėra. Ponas Guatieri, ne, taip pat vėliau kalbėsite. Gerai. Todėl dabar kalbės ponas Sondergaard, GUE frakcijos vardu. Øh, øh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija pritarė raginimui E, per kitą komisijos kadenciją nebūtų toliau propaguojama ta skandalinga lyčių, e, skandalingas lyčių disbalansas, juk e, turime visuomenę patinkamai atspindėti ir mūsų komisijos sudėtyje. Ir tai jau buvo pasakyta, kalbant apie rezoliucijos projektą. Ir taip pat atsižvelgianti pasiūlymą, jog politinės partijos turėtų skirti kandidatą į komisijos pirmininkus, kyla klausimas, iš kur kyla ta mintis. Tai yra mintis, kuri buvo išreikšta piliečių ar tai buvo įrašyta e, Lisabonos ir Lisabono ir Atenuose vykusių demonstracijų, demonstracijų e, plakatuose. Ne. Tai buvo pasiūlymas iš Baroso pusės, kai jis kalbėjo apie ES padėtį e, čia parlamente. Tačiau tikroji demokratija kyla iš apačios. E, jeigu politinės partijos nori skirti kandidatus į e, komisijos pirmininko postą, tegul jos tą daro, tokia galimybė egzistuoja, ar tai patinka Baroso ar ne. Demokratijos trūkumas, deficitas ES nebus panaikintas tik tai personifikavus Europos e, debatus mums reikia daugiau demokratijos. Todėl mūsų frakcija reikalauja, kad būtų į, į, sukurta tokia rinkimų sistema, kuri užtikrintų politinių partijų galimybę dalyvauti pagal atsižvelgiant į jų dydį, stambumą. Juk priešingų atvejų, kaipgi atrodo ta demokratija, jeigu e, mes tokias partijas ir jų galimybės apribotume nepriklausomai nuo piliečių valios. tokie aiškus demokratiniai reikalavimai, e, kaip, pavyzdžiui, remiantis e, amerikiečių principų, e, jokių mokesčių, mokesčių nenustatinėsime be tinkamo reprezentavimo, šitaip mes negalime toliau tęsti, reikia keisti sistemą. Minutį, prego. Dėkoju, dabar žodis teikiamas ponui Goltieri, trim minutėm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau prieš tai sakiau, kad krizė, kurią šiuo metu išgyvena ES, nėra tik ekonominė krizė, ji tuo pačiu yra ir politinė krizė, kurios pagrindas yra uh, prieštaravimas, vis labiau ryškėjantis prieštaravimas. Iš vienos pusės politikoje vyrauja nacionalinė dimensija, tačiau iš kitos pusės e, atsiranda e, politinės priemonės, europi, europinio charakterio, europinio pobūdžio politinės priemonės, kurios turėtų padėti rasti išeitį iš krizės. Mes šią reformą bandome E, įvyk, pakeisti ne tik kažkokius, įvesti kažkokius techninius pakeitimus, bet bandome iš esmės pakeisti institucinę ES sąrangą. Kalbant apie Europos parlamento rinkimus, e, reikia pabrėžti par, partijų galimybę kelti kandidatus į komisijos pirmininko postą. E, apie tai yra kalbama ir Lisabono sutartyje. Jeigu vykdysime šią nuostatą, e, kuomet komisijos pirmininką rinks e, parlamentas, tokiu būdu bus įgyvendinta reforma, kuri leis ES piliečiams tiesiogiai dalyvauti renkant ES vyriausybę. Pabrėžiu būtent žodį vyriausybė. Ir tokiu būdu mes įgysime demokratinio teisėtumo e, viešojoje ES erdvėje. Tai, manau, yra labai svarbi sąjung, e, sąlyga tam, kad ES veiktų veiksmingai ir efektyviai. Be to, aš manau, kad ši reforma visiškai neprieštarauja e, tam, kas buvo anksčiau pasakyta, kad komisija turi būti nepriklausoma. 17 straipsnėje yra kalbama apie komisijos nepriklausomumą. E, tame straipsnėje yra kalbama apie balsavimą kvalifikuotą balsų daugumą taryboje ir taip pat yra kalbama apie e, rinkimų Europos parlamentą rezultatus. Taigi tai rodo, kad e, e, turėtų vykti tokie procesai, kurie vyksta visose demokratinėse valstybėse, kad e, demokratija ir tam, tikro, tam tikros institucijos nepriklausomumas nesikerta. Taigi mes turime daryti viską, kad sustiprintume komisiją ir jos veiksmus ir kad ES taptų teisėtesnė, stipresnė ir labiau priartėtų prie ES piliečių. Tai yra ypač svarbu dabar, kai išgyvename krizę. Tokia reforma kaip šita galėtų padėti mums tą krizę suvokti kaip galimybę žengti e, didesnės Europinės sanglaudos kryptimi. Dėkoju. Pone Sinclair. Ačiū, pirmininkė, argi neironiška, kai diskutuojame apie um, demokratiją, kad šis parlamentas taiko tokias taisyklės, kurios užgniaužia diskusijas, mes negalime naudoti mėlynosios kortelės ar procedūros, prašau, žodžio. Taigi, nepriklausomi nariai iš viso negauna laiko pasisakyti. O kalbame apie 2014 metus, jūs pasakėte, kad m, mm, nebus, prašau, žodžio procedūros, bet jūs nesakėte, kad mėlynosios kortelės, aš nemačiau jokioje medžiagoje, elektroniniu paštu ar kitur, kad nebus tokios procedūros. Man atrodo, kad tai yra pažeidimas procedūrų. Kalbame apie demokratiją, bet ne visiems yra suteikta galimybė pasisakyti. Eh, grazie, onorevole Sinclair. In realtà... Eh, Ačiū, poniai Sinclair. Jau pradžioje sakiau, kad spontaniško pasisakymų procedūra nebuvo numatyta kadangi tai buvo sutarta frakcijų pirmadienį. Šis punkt, darbo tvarkės punktas į darbo tvarkį įtrauktas buvo tik tai pirmadienį. Ir pagal įprastą tvarką e, parlamento narys kalba tik tai frakcijos vardu. Jūsų frakcija neprašė žodžio šioje diskusijoje, tačiau pirmininkas gali nuspręsti jums suteikti galimybę pasisakyti remiantis melinosios kortelės principu. Tačiau aš suteikiu žodį ponui Šemetai. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Kaip pirmininkas Baroso pasakė savo kalboje dėl ES būklės šiame parlamente, mums reikia europinės viešosios erdvės, kur europiniai klausimai būtų aptariami ir diskutuojami iš europinio požio taško. Negalime toliau bandyti spręsti europinių problemų tik tai nacionaliniais sprendimais ir tik tai nacionalinėmis diskusijomis. Daugiametė finansinė programa, pavyzdžiui, yra toks klausimas. Taigi komisija vertina jūsų įsitraukimą, jūsų jūsų siekį sustiprinti europinius politinius procesus, sudaryti galimybę Europos piliečiams tikrai formuoti, būti tikrais Europos politikos kūrėjais, veikėjais, ar tai būtų 2014 m. Europos parlamento rinkimų metu ar po to. Europos politinių partijų skirimas kandidatų į e, komisijos pirmininko pareigas 2014 m. Europos parlamento rinkimuose būtų svarbus žingsnis tą linkme. Dėl komisarų pasirinkimo svarbiausias aspektas yra tas, kad e, paskirtieji kandidatai į komisarus būtų paskirti pagal jų nuopelnus, jų įsipareigojimą ir jų nepriklausomumą. Ir čia sutartie yra aiškus mechanizmas, kaip komisarai turi būti parenkami. Šiame kontekste Europos politinės šeimos visuomet laisvai gali ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad kandidatai būtų geriausi. Bet kuriuo atveju parlamentas iš išklauso visų komisarų ir po to turi suteikti pritarimą jo skirimui. Yra ir daug kitų elementų ką Europos institucijos, Europos politinės partijos ir valstybės narės gali panaudoti, propaguodamos Europinį projektą piliečių tarpe. Dabar visi mes turime imtis tinkamų ir kartais drąsių sprendimų rengiantis 2014 metų rinkimams. Turint tai omenyje, komisija pateiks pasiūlymus, kaip sustiprinti demokratinį legitimumą mūsų sąjungos. Ačiū. Grazie, komisario. Eh, Ačiū komisijos nariui. Turime rezoliucijos projektą. Diskusiją baigiame šią temą. Balsavimas įvyks šiandieną 12 val. O dabar Kitas darbo tvarkės punktas tai yra auditorumų metinės ataskaitos pristatymas. Dicevo che eh, è prevista la presentazione della relazione. Taigi, kitas darbo tvarkės punktas yra auditorumų metinės ataskaitos pristatymas 2011 metai, tačiau e, šiek tiek e, anksčiau pradedame šią diskusiją, dėl to šiek tiek palauksime auditorumų pirmininko.